We can start now. Uh, I'm waiting for other colleagues. I... Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų darbus. Uh, laukiame kai kurių kolegų, tačiau kartais būna, kad uh, pirmadieniais uh, ne visi kolegos gali atvykti į posėdžius. Tačiau mums labai malonu pasveikinti komisarą Dimitrisą Avramopulusą. Tai yra pirmas kartas, kai yra oficialiai keičiamasi nuomonėmis su jumis. Taigi Ačiū Jums už Jūsų atvykimą. E, dar mes norėtumėm aptarti kai kuriuos darbo atvarkės punktus ir tada suteiksime Jums žodį. Pirmasis darbo atvarkės punktas. E, visų pirma, aišku, norėčiau pasisveikinti su kolegomis ir priminsiu Jums, kad e, gavome prašymą informuoti kolegas apie e, trišalės dėrybas e, dėl bendrosios rinkos. E, mes pasikeisti nuomonėmis galėsime rytoj uždaro posėdžio metu, nes šiandieną daug yra darbo tvarkėje punktų. Jeigu kolegoms darbo tvarkės projektas yra priimtinas, norėčiau jį patvirtinti ir iš karto suteikti žodį komisarui. Taigi, Jeigu turite pastabų dėl e, posėdžių protokolų, e, prašau jas pateikti, jeigu ne, protokolai laikomi patvirtintais pirmininkės pranešimais. E, šiandieną vertimas bus užtikrintas į šias kalbas - prancūzų, vokiečių, italų, anglo, danų, graikų, estų, čekų, estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovenų, bulgarų ir rumunų kalbas. E, mūsų e, posėdis yra transliuojamas internetu, o rytoj norėčiau Jums priminti, e, kad posėdis mūsų baigsis pusę šešių. Prieš suteikiant žodį komisarui, aš dar žinau, kad glez, glezos prašo žodžio. Prašome. Ačiū pirmininkė. Šiame e, komitete, komitete man buvo suteikta galimybė pasisakyti. Ir e, aš sakiau, kad e, kultūra labai glaudžiai susijusi su demokratija. Pavyzdžiui, Graikijoje sąryšis yra matomas netgi per kalbą žmonės, kurie yra atsakingi už politiką, yra atsakingi taip pat ir už kultūrą. Tuo tarpu, kalbant apie politiką, e, ne visada piliečiai aktyviai joje dalyvauja, o kalbant apie demokratiją, demokratija turi e, funkcionuoti. Ir dėja, turiu pasakyti, kad man sunkiai suprantama tai, kad e, plenarinės sesijos metu E, vienas parlamentaras e, prabilo lotyniškai ir pasakė animas an, Hannibal antiportus. Tai reiškia, aš tiesiog norėjau E, pasakyti tą patį e, posakį, kalbėdamas apie e, Graikijos tautą. Graikijos tauta apsisprendė, jie nenori jokių paskolų, nenori kreditorių. Tačiau kreditoriai griebė graikų tautą už gerklės, jie tiesiog daro spaudimą. Aš laikausi nuomonės, kad mano kolegos, e, kurie yra šiuo metu e, valdžioje, sunkiai dirba. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu komisija rūpinasi na, kultūrą, taip pat turėtų rūpintis ir politiką. Ačiū, sako pirmininkė, aš visada pasisakau už solidarumą ir už tai, kad reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Mes be abejo supratome, ką jūs norėjote pasakyti. O dabar oficialiai norėčiau pasveikinti komisarą Dimitrisą Avramopolusą, kuris yra atsakingas už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą Na ir šiandieną e, mes organizuojame sustikimą su komisaru, kadangi gerbiamas komisarė mums e, labai įdomi e, komisijos programa. E, dėl tos priežasties, kad e, na, yra labai daug tinklų. E, kurie yra kurti, sukurti visuomenėje ir e, kurie veikia kultūros rytyje. Kitaip tariant, kultūra prisideda prie pilietybės e, sustiprinimo. E, kultūra yra svarbi ir ES piliečiams, ir tie, kurie e, yra ES ir kurie nori laikytis tiek ES vertybių, tiek susipažinti su jos kultūra. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį komisarui e, žinia, kad e, na, visų pirma už, šia, už šios klausimus e, buvo atsakingas kitas generalinis direktoratas ir džiugu, kad jūs sutikote atvykti į komitetą, kad galėtumėte pateikti savo nuomonę ir savo perspektyvą. E, žinia, kad e, per šią e, kadenciją sumažinta beveik 40 procentų finansavimas kultūrai. Tai yra tikrai didžiulis skirtumas lyginant su ankstesniais metais. Ir Bet kuriuo atveju e, programa ir jos rezultatai ir labai svarbus. Taip pat e, būtina įvertinti pasiektus rezultatus. Man atrodo, apie tai jūs kalbėsite. Kitas dalykas, e, norėčiau sužinoti taip pat ir apie e, pačią programą. Ar ji e, tikrai įgyvendinta, todėl kad sulaukėme daug na, sakysime, skundų iš pačių mokyklų, kad labai sunku įgyvendinti taip vadinamus dvinių projektus tarp mokyklų. E, aš, pavyzdžiui, esu iš Italijos ir norėčiau tikrai asmeniškai padėkoti Jums už netamas pastangas. Esu sustikusi su Jumis ir Luksemburgė, ir Romoje. Žinau, kad tikrai kiek pastangų dedate, kad būtų užtikrintas e, solidarumas. Ir tai tikrai nėra savaime. E, aiškus dalykus, dalykas, todėl kad imigrantų integracija visų pirma vyksta per kultūrą, per mokyklas. E, Liepos mėnesį e, bus e, parengtas Julie Ward pranešimas dėl dialogo, tarp, tarp kultūrinio dialogo ir vertybių žinia, kad tikrai kyla daug problemų ir dėl e, imigrantų, ir, dėl, e, ir kyla problemų dėl vėlesnio in, imigrantų į, į integravimo. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį komisarui 10 minučių, po to suteiksiu žodį kolegoms. E, žinia, kad jau yra kolegų, kurie nori daug užduoti klausimų, kai kuriuos galbūt atjungsime ir suteiksime jums vėl žodį. Prašome. Eh, no, no, no, non parlerò in italiano. Basta per oggi. Basta per oggi. Ačiū pirmininkė, tačiau daugiau itališkai nebekalbėsiu. Gerbiami parlamento nariai, norėčiau pasakyti, jog labai džiugiuosi šiandien galėdamas dalyvauti komiteto posėdėje ir aptarti kultūros ir švietimo klausimų šiame komitete. Norėčiau padėkoti asmeniškai pirmininkiai, poniai Silvijai Kostai, už jos kvietimą, kaip ji pasakė anksčiau, Mes neseniai susitikome ir šiek tiek kalbėjome su ją Romoje. Ir rytoj po Romos to susitikimo manęs laukia sunki diena Luksemburgė. Na, bet ką padarysi? Ir aš čia šioje aplinkoje tikrai jaučiuosi kur kas patogiau. Ir tada Romoje mes e, susitarėme, kad reiktų gal anksčiau surenkti tokį mūsų pokalbį, tačiau, kaip tikriausiai žinote, Vokiečių kanalas. Vokiečių vertimo nėra. Panašu, kad dabar viskas tvarkoja. Puiku. Taigi, kaip sakiau, mes abu norėjome, kad anksčiau vyktų toks mūsų susitikimas, tačiau labai sudėtinga buvo tą padaryti, taigi prašau jūsų supratimo, dėkoju už tą supratimą, nes kalendorius buvo labai įtemptas ir visi žinote, kas vyksta dabar migracijos rytyje taip pat saugumo srityje. Per pastarosius keletą mėnesių reikėjo skubiai sureaguoti į šiuos siaubingus įvykius, kurie sukrėtė Europą. Paryžiaus Kopenhagos teroristų išpoliai, taip pat migracijos krizė, migrantų krizė Viduržėmio jūroje reikalavo skubių veiksmų visapusiško komisijos dėmesio. Visi tie įvykiai, kuriuos ką tik minėjau, tiesiogiai aiškiai paveikė Europos piliečius. Piliečiams rūpi jų pagrindinių teisų apsauga, jie nori naudotis tomis teisėmis saugioje visuomenėje. Piliečiai negali taikstyti su tuo, kad žmonės, kuriems reikalinga apsauga, rizikuoja savo gyvybėmis ir miršta viduržėme jūroje kad būtų galima išspręsti, susidoroti su tais iššūkiais ir sureaguoti į piliečių rūpeščius, mes ir aš asmeniškai pristatėme komisijos atsakus, konkrečiai turiuomenį Europos saugumo darbo tvarkę ir Europos migracijos darbo tvarkę. Na ir šalia to dar norėčiau pabrėžti, kad ši problema yra viena labiausiai rūpimų mūsų piliečiams. Ir taip yra dėl pasta, pastarų, pastarųjų įvykių ir tai tampa vienu iš mūsų prioritetų. Mes turime grįžti prie tos svajonės, kurios pagrindus sukūrėme Europą pradžios. Tuomet, kai viskas yra kvestionuojama, Europos piliečių teisės, pilietybė, sukuria tą pačią būtinybę ir ES sėkmę. Vis daugiau girdime kritikos nukreiptos prieš ES projektą ir pagrindinius šio projekto pasiekimus, pavyzdžiui, Šengeno zoną ir teisė laisvai judėti, kuri man yra labai brangi. Nes aš, kaip kai kurie kiti šioje salėje, priklausau tai kartai, kuri, kuriems reikėjo pasuose turėti daug spaudų ir laukti ilgas valandas palei sienas, kad galėtų išvykti į kitą šalį. Dabar jauni žmonės to net nepažįsta ir aš tikrai manau, kad neturėtumėme grįžti prie tų dienų. Šiandieną ksenofobija, rasizmas, antisemitizmas priveda prie netinkamo elgesio ir taip pat prie nusikaltimų bei teroristinių išpolių. Taigi kaip galime spręsti šias problemas? Keisti supratimą ir sukurti pozityvius naratyvus ir priemonės. Vienas svarbių šio darbo elementų yra Europa piliečiams programa, kur, už kurią esu atsakingas aš pats. Europa piliečiams programos tikslas yra labai aktuolus ir tai susiję ne tik su pačia programa, bet ir su kitomis politikos rytimis, ties kuriomis dirba dabartinė Europos komisija. Taigi, aš labai džiaugiuosi šiandieną turėdamas galimybę aptarti šią programą su jumis ir pristatyti jums pirmuosius mano pamastymus ir svarbiausia išklausyti ir jūsų nuomonės. Nors e, biudžeto prasme programa nėra labai didelė, Europa piliečiams programa visgi yra esminė programa turinio prasme. Jie remiamos įvairios veiklos sritys susijusios su Europos piliečių dalyvavimu ir tai turi ilgalaikių padarinių. Šia, ši programa siūlo finansavimą Europos projektams ir iniciatyvoms, kuriomis skatinamas abipusis supratimas, istorinė atmintis, tarpkultūrinis dialogas, solidarumas, visuomenės dalyvavimas, laisvanorystė Europos lygmenių. Norėčiau pateikti kelis pavyzdžius iš praeitų metų. Prancūzijoje projektas pavadinimu Sėkmė leido suburti jaunų žmonių tinklą iš įvairių kultūrinių, socialinių, nacionalinių situacijų. Ir tai buvo labai populiarus daugia kultūrinis tinklas, e, vienijantis žmonės iš mažiau palankių regionų, kurie galėjo kartu kovoti su populizmu, prieš populizmą, rasizmą ir ksenofobiją Europoje bei skatinti bazinės Europos pilietybės vertybės. Taigi šiame kontekste buvo mastoma ir ES, apie ES piliečių migrantų įtraukimą į pilietinį, e, civilinį, visuomenį gyvenimą, buvo kalbama apie daugia kultūriškumą, masinę žiniasklaidą, institucijų skaidrumą susitinkama su vietos nacionaliniais Europos politikos formuotojais. Projektas Bernd buvo įgyvendintas 2014 metais. Čia tikslas buvo pamastyti apie nacijų knygų deginimus ir pamastyti apie literatūrą, kuri buvo draudžiama stalinizmo metais. Penkiose ES šalyse – Bulgarijoje, Vokietijoje, Rumunijoje ir Slovenijoje, keturiose ES valstybės narėse buvo gyvenimas šis projektas. Jo tikslas buvo įtraukti vietos bendruomenės, piliečius, suinteresuotus asmenis, sprendimus priimančius asmenis, kad būtų viešai plačiau apie tai kalbama, būtų diskutuojama apie ES vertybės ir konkrečiai apie žodžio laisvę Europoje. Dabar žvelgiant į platesnį kontekstą. 2014 metais Europa piliečiams programa buvo bendra finansuojama 412 projektų iš 31 dalyvančios valstybės. Ir bendrai paėmus tai buvo daugiau nei 1 milijonas ES piliečių. Tie projektai buvo susiję ir su miestų dvinių programomis, miestų tinklais, pilietinė vis, pilietinės visuomenės projektais ir projektais susijusiais su Europinė atmintimi. Taip pat buvo užmėgsti ryšiai su Europos visuomenėmis organizacijomis, kurie veikia teminėse srityse, kurios pateko ir į programos finansavimo rėmus. Taip pat šis, šie projektai Šiuose projektuose dalyvauja žmonės, kurie visą savo gyvenimą skiria aktyvių piliečių iniciatyvoms. Taigi tokiu būdu piliečiai plėtoja europinę mintį, skatina dalyvavimo vertybės, dalyvavimo e, siekių kurti geresnę Europą vertybės. Ir ši, ši programa, kol ji dar nebuvo uh, pavaldi už migraciją atsakingam komisarui, turėjo reaguoti į plėtinės visuomenės piliečių rūpešius. Tai yra programa, kur yra valdoma iš apačios. Ir piliečiai turi teisę ir galimybę bandyti spręsti tas problemas. Ir kai kurie projektai, pavyzdžiui, yra skirti uh, problemams susijusiams su migracija spręsti, taip pat e, migracijos socialiniams padariniams šalinti. Ir esu įsitikinęs, kad Europa piliečiams programa turi susilaukti naujo pagreičio. Ir tiesa, čia reiktų nuveikti daugiau. Kaip žinote, su pagrindinėmis Europos organizacijomis ir ekspertų grupėmis mes nuolatos bendraujame ir uh, aktyviai traukėme juos į Europą piliečiams programą. Ir čia aš turėčiau paminėti tai, kad šiuo momentu, kaip, kaip, kaip sikis, kol vyksta mūsų susitikimas, komisijos tarnybos ir pilietinės visuomenės organizacijos, kurios dalyvauja Europą piliečiams programoje, sušaukė pirmąjį pilietinio dialogo susitikimą šiais metais ir jo metu jie pasikeis nuomonėmis apie tai, kokie turėtų būti 16 metų prioritetai. Taip pat aš labai norėčiau išklausyti ir jūsų nuomonių ir pasiūlymų, kurie yra labai svarbus rengiant 2016 metų veiklos programą. Mes pateiksime tuos pasiūlymus konsultaciniam komitetui rugsėjo pabaigoje ir tada tikimės, kad veiklos programa bus patvirtinta iki metų pabaigos. Taigi dabar, mėly draugai, kai kalbame apie pilietybę, dažnai kalbame apie ES piliečius ir teisės, kurios tenka kiekvienam piliečiui ir kurios yra numatytos ES sutartyse. ES pilietybė susijusi su labai brangiomis teisėmis, tokiomis kaip teisė judėti ir laisvai apsigyventi bet kur ES, taip pat teisė dalyvauti politinėme gyvenime, europiniuose savivaldybių rinkimuose ir taip pat būti apsaugotam nuo diskriminacijos. Samoningumo kampanijos, piliečių teisų sustiprinimas yra vienas pagrindinių komisijos uždavinių. Kitais metais komisija pristatys savo trečią ES pilietybės ataskaitą. Dabar ši ataskaita yra rengiama Už tai yra atsakingas mano kolega komis, komisarė Vera Jurova. Ji įvertins, kiek pažangos buvo pasiekta tam, kad ES pilietybė taptų realybę piliečių kasdienėme gyvenime. Na, o kalbant apie Europą piliečiams programą kaip pirmąjį žingsnį, aš prašau savo tarnybų išsiaiškinti, kaip būtų galima tai suderinti su kitomis politikos rytimis visą šią Europą piliečiams programą. Gerbiami kultūros komiteto nariai, man Europos Sąjungos pilietybė yra tas bendras jausmas, kai tu jauti, jog priklausai Europai, kurią vienyje vienyje bendros mūsų vertybės. Tai yra galimybė judėti Europai pirmin, remiantis tais principais, kurie įkvepia prasme vis labiau vieningai mūsų sąjungai. Aš džiaugiuosi, kad ir toliau būsiu atsakingas už Europą piliečiams programą ir ketinu palaikyti nuolatinį dialogą su jūsų komitetu. Dar kartą norėčiau padėkoti jums už kvietimą ir laukiu labai vaisingų diskusijų ir ateityje tikiuosi labai konstruktyvaus betatempiavimo šioje bendroje mūsų Europoje šioje svarbioje srityje mūsų Europai. Ačiū komisarė, ačiū, kad e, jūs paminėjote, kad e, pilietybės programa yra glaudžiai e, susijusi su kultūros komiteto darbu. Jūs kalbėjote ir apie švietimą, ir apie kultūros dialogą. Tai tikrai yra mums aktualu. E, žinia, kad e, žiniasklaida ne visada e, teigiamai nušviečia temas susijusias, pavyzdžiui, su integracija ir nevertina tų teigiamų aspektų, kurie, pavyzdžiui, buvo pasiekti gyvendinant pilietybės programą. Džiugu, kad jūs sakote, kad ši programa jums yra labai svarbi, nors sakote, kad lėšų jai nepakanka. Mes e, pasistengsime pateikti pasiūlymų, e, rengdami mūsų pranešimą, kad būtų peržiūrėtas e, biudžetas skirtas šiai programai. Kitas dalykas yra tai, kad E, investuoti į e, šią programą taip pat būtų ir simboliška. Dabar e, žinau, kad žodžio prašo Ferrara, Trupel ir kiti. Prašome. Labai ačiū. Ačiū komisijos nariu, kad rado laiko apsilankyti šiandien pas mus kultūros komitete kad galėtumėm kalbėti apie tai, kas yra labai svarbu. Tai yra Europoje piliečiams programa, tai turi gyvybinės svarbos mūsų supratimu. Ir e, kartais e, ne visuomet buvo suprantama, kodėl komisija mažino finansavimą vidutiniu laikotarpiu investicijom šioje srityje, valstybės narės dar labiau tai sumažino. Bet turiu pasakyti, kad tai viena iš nedaugelio programų, kuri uh, tiesiogiai svarbi piliečiams, tai mums padeda plėtoti esminius uždavinius, siekti esminių tikslų Europoje. Nuolat skaitome neigiamas antraštės apie krizę Europoje ir tai neproduktyvu visais požiūriais. Tad iš tiesų džiaugiuosi, kad teigiamai Apie tai kalbame, turime padaryti, aišku, viską ir e, komisija turi padaryti viską, ką jau gali, kad e, iš tiesų e, perkeltų programos dėmesio centrą, kad laikytumėmės prioritetų. Ir norėčiau Jums užduoti klausimą. Tai daugiausia susijęs su administracinė našta šioje srityje. Tai nemažai kainuoja programai, daug projektų, partnerysčių, įvairiausios grupės e, dalyvauja programos valdyme, paraiškų teikimo procesas yra labai sudėtingas projektų valdytojams. Mes norėtumėm, kad tai būtų supaprastinta piliečių interesų vardan. Manau, kad e, neretai tai dalyvaujantie tai daro savanoriškai. Ir žinoma, biurokratinės kliūtės nepadeda. Smulkiosios partnerystės dažnai reiškia, kad dalyvauja trys ar keturios skirtingos šalis ir tai reiškia, kad paraiškos tikimo procedūra yra dar sudėtingesnė. Smulkios organizacijos dabar tie, tiesiog nebegali patenkinti tokių e, reikalavimų. Ir klausimas yra toks, ar e, leisite ir toliau, kad dominuotų tik tai stambios organizacijos, ar padėsite ir smulkiosiam. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti komisijos nariui. Aš tai, kad atvyko pas mus šiandien, kad skiria laiko diskusijai su mumis. Norėčiau pratesti jau užsakytą mintį. Tai suprantame, kad tai gyvybinės svarbos klausimas, suprantame, kad uh, labai uh, trūksta laiko. Tačiau mus labai neramina, kad mažinamas finansavimas šitai programai, nes jis ir taip nepakankamas buvo 200 milijonai eurų šešiems mėnesiams 28 valstybėm narėm. Tai tiesiog lašas vandeninė, netgi mažiau, ypač kai kalbame apie tokius svarbius dalykus kaip ši programa. Ji labai artima mūsų širdžiai. Todėl norėčiau pritarti kolegai. Uh, Kaip buvo e, sakyta, kad tik stambiosios organizacijos galės pasinaudoti šitą programą ir tam tikrai nepritariu, nes norime, kad dalyvautų piliečiai, kad jie tapatintųsi su Europą, norime sudaryti galimybės e, žmonėms e, turėti bendrą viziją, kad atvyktų žmonės į Europą, kad turėtų uh, E, kad galėtų tapatinti su europiečiais, tai iš tiesų mes būtumėm e, linkę bendradarbiauti su smulkiom organizacijom, ne tik tai stambiam. Ir svarbu yra suvokti, kad tie, kas yra pasišventę šiam reikalui, e, daugelį smulkiųjų suinteresuotojų šalių iš tiesų gan sunkiai gali uh, E, laikytis tų reikalavimų, kurie nustatyti paraškų teikimo procedūrą. Tai įdomu būtų sužinoti, ar komisija nekitina peržiūrėti e, programos gairių atsižvelgiant į pastarųjų metų patirtį. Įdomu sužinoti, ar neplanuojama peržiūra, ar neplanuojate pe... supaprastinti programos, jų, jos procedūrų, ypač e, turint galvoje, kad, kaip sakiau, aš manau, kad ne tik tai pavyzdinės programos turėtų gauti visą finansavimą. E, finansavimas turėtų būti skiriamas ir smulkesniem e, programom, nes jos e, subūrė žmonės ir tai turi kur kas didesnį tolimesnį poveikį. Todėl klausimas būtų toks, ar, ar žmonės galėtų pasinaudoti kitom programom numatytam ES, kur numatytas tikslinis finansavimas. Uh, Europos pilietybės e, samprata yra svarbi ir manau, kad jei pažvelgtumėm į kitas programas, kurios jau yra ES, tai turėtų būti sričių, kur būtų kažkokia tai galimybė pasinaudoti papildomą finansavimą, kuri iš dalies e, kompensuotų tą finansavimo sumažimą šiai programai. Ja. Kolegė Trupel, ačiū komisarė už pasisakymą. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė jau, jau kolegos. Esame įsitikinę, kad Europa piliečiams programa yra svarbi. Tačiau iš kitos pusės susidurime su daug problemų ir sulaukime kritikos. Biudžetas, biudžetas yra sumažintas. Tai tikrai nėra geras dalykas, kai mes kalbame apie tai, kad na, reikia skatinti piliečius dalyvauti įvairiuose projektuose. Todėl norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ar esate pasirengę ieškoti papildomų e, lėšų ir jas skirti Europo piliečiams programai? Ir kai bus daromosi dėl kitos finansinės perspektyvos, norėtumėm, kad ši programa sulauktų daugiau dėmesio ir daugiau finansavimo žinia, kad e, žmonės, kurie nori dalyvauti e, programoje, to negali padaryti. Jūs kalbėjote apie e, na, sėkmingus projektus, kas juose dalyvauja, tačiau mes žinome, kad didelė projektų dalis nėra įgyvendinami ir tai nėra gerai. Žmonės susidaro įspūdį, kad ES visiškai nesidomi nei jais, nei jų pastangomis ir tai tikrai neprisideda prie tos bendros europinės idėjos formavimo. Antras klausimas. Jis yra susijęs su štai kokiu dalyku. Kalbant apie projektus ir jų gyvendinimą, tai matome, kad daugiau yra e, finansuojami e, projektai iš tam tikrų geografinių teritorijų. O mes norėtumėm, kad daugiau finansavimo būtų skirta tiems e, tarptautiniams e, projektams. Taigi aš norėčiau sužinoti, gal bus ateityje e, sukurta tam tikra bonusų sistema, e, pagal kurią būtų galima skatinti bendradarbiavimą su toli esančiomis e, šalimis. Ir bendarbiavimas tarp rytų ir vakarų bei šiaurės ir pietų yra būtinas. Jau yra trys asmenys, kurie uždavė klausimus, dabar suteiksime žodį komisarui ir po to suteiksime kitiems kolegams galimybę pasisakyti. Ačiū. Aš žinau, kad turėč, e, jau žinojau, kad turėsiu atsakyti į tokius klausimus. Tačiau pradėsiu nuo to, kad visi jūsų klausimai yra praktiškai susiję su pinigais, su biudžetu. Jūs nesate vieninteliai, e, kurie tuo skundžiasi. Tačiau norėčiau Jums priminti vieną dalyką. Kad e, biudžetas priklauso taip pat ir nuo Jūsų, todėl kad Jūs dalyvaujate e, sprendimų prieimimuose. Taigi reikia susitarti Šiandien reikia būti sąjungininkams. Aš pateiksiu pasiūlymus, tačiau jūs turėsite juos paremti. Ir tai bus puikus pavyzdys, kad mes galime bendarbiauti. Nes pradžioje aš pasakiau, kad reikia na, reklamuoti e, programas. Ir tai, ką mes darome čia, e, žmonėms E, nėra svarbu. Jiems prioritetiniai klausimai yra visiškai kitokie. Tačiau jūs visi žinote, kad, kad būtų pasiekta pažangos ir sureaguojant į dabartinius Europos poreikius. Ir visą tai susijęti su sprendimais, kurie buvo priimti po antrojo pasaulinio karo, tai yra sukurti Europą ir grįžti prie ištakų. Mes turime stiprinti europinį samoningumą ir kurti Europą, pradedant nuo jos ištakų. Taigi sutinku su tuo, kad e, pinigų reikia Ir e, manau, kad e, lėšos tikrai turėtų būti e, skirtos bendriems tikslams pasiekti dėl administracinės naštos. Europos komisija sukūrė šios programos kontaktinius punktus. Ir viso to tikslas yra platinti praktinę informaciją e, tarp visuomenės apie pačią programą ir apie finansavimo galimybės. Dabar dėl vykdomosios e, agentūros. Ji būtent atsakinga už Europos piliečiams e, programos įgyvendinimą. Ir ši agentūra parengė tam tikrą valdymo sistemą, kuri leistų e, sklandžiai įgyvendinti programą. Kaip matote, mes statome pastangas e, siekdami supaprastinti visą šią e, sistemą. Pirmininkė, na taip pat e, maži projektai yra labai svarbus, ne tik tai tos e, pavyzdinės programos. Ačiū komisarai, o dabar norėčiau suteikti žodį kolegiai Karlson Ponas Mauro, prašome. Del consejero, a quien le agradezco. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai pritariu jūsų pateiktai diagnozijai, tai kaip jūs pristatėte situaciją ir tarybos nariai irgi apie tai yra kalbėję, taigi aš manau, kad tikrai būtų puiku, jeigu komisija ir parlamentas užmėgtų, užmėgstų alijansą, partnerystę ir aš tikrai labai už tai pasisakyčiau. Jeigu jūs pasiūlytumėte iniciatyvą ir mes kartu galėtumėme jos imtis. Aš tikrai labai atidžiai taip pasvarstyčiau ir matyt pritarčiau visoms įmanomoms tokios iniciatyvos dalims. Na, bet kuriuo atveju Taip pat norėčiau pritarti kitiems kolegoms, kurie kalbėjo anksčiau, nes aš manau, kad Europapiliečiams programa išties yra labai svarbi ir kalbant apie 2013 metų biudžetą, mes, manau, turime pirmiausia išsiaiškinti, kokie yra mūsų prioritetai. Ir aš mačiau kokie suinteresuoti asmenys yra įtraukti šią programą, bet matau, kad ne visos valstybės narės yra pateikusios e, programas ir tai man yra labai keista, nes e, mes Europoje matome ekonominį nuosmukį, krizė jau uh, yra užsibuvusi ir labai keista, kad yra valstybių narių, kurios nėra pasiūliusios nei vieno, nei vieno projekto, kuris galėtų būti finansuojamas pagal šią biudžeto kategoriją. Net nemanau, ne, neįsivaizduoju, kokie galėtų būti jų paaiškinimai. Taigi norėčiau paklausti, kokia būtų komisijos interpretacija. Ar jūs galvojate, kad tiesiog žmonės nemano, kad tos programos bus sėkmingos, ar žmonės tiesiog galvoja, kad net neverta teikti paraiškas gauti finansavimą iš šios programos nes jiems atrodo galbūt, kad ji niekada nebus įgyvendinta. Ar tiesiog jiems gaila laiko ir energijos siekti finansavimo iš tos programos, nes jokių kitų paaiškinimų aš tikrai nematau. Ir tai kaip ir prieštarautų pirminiams jūsų pamastymams, e, ponė komisijos nariai, gal jūs galėtumėte pats tai pakomentuoti. Taip pat labai apmaudu, kad taip yra sumažintas biudžetas tuo metu, kai mes turime daryti viską, ką galime šioje srityje, kad skatintumėme naudingas iniciatyvas. Taigi, komisijos narė, aš tikrai mielai jūs paremčiau įgyvendinant visus jūsų siūlomus projektus. Ir aš tikrai nuoširdžiai tikiuosi, kad tai pasielgs ir daugelis kitų žmonių. Ačiū. Allora, eh, grazie, kolega Maura. Ačiū kolegai Maura. Dabar kolega Glezos. Taima. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην Πρόεδρο. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti pirmininkę, kad e, pakvietė komisarą, e, kuris yra atsakingas už e, migraciją, vidaus reikalus, pilietiškumą. Tai yra tikrai labai svarbus dalykai. Tačiau norėčiau užduoti klausimą Europa piliečiams. Ką tai reiškia? Ar neišvelgėte kokio nors e, žodžių žaismo? Kitaip tariant, ar Europa priklauso piliečiams, ar NATO? Ir e, ar nemanote, kad Europa ateityje nebus savarankiška ir uh, nebus atsakinga už e, valdyseną. Graikijoje e, pilietybės savoka yra labai svarbi. E, prie šiai savokai antonimas yra ciklopas. Kas yra ciklopas? Tai yra e, mitologinė būtybė, kuri, kuri turėjo tik tai vieną apskritą akį ir negalėjo matyti E, plačiai. E, ciklopas galėjo matyti tik tai labai ribotą vaizdą. Tuo tarpu, kalbant apie Europą, ją apibūdinti galima pavadinti struktūra, e, kuri, kuri gali matyti daug plačiau. Ir būtent e, Europo, Europa piliečiams e, tema man yra labai aktuali. Ką aš noriu pasakyti? Aš nenoriu, kad kiti priimtų sprendimus mano vietoje. Noriu priimti sprendimus aš, E, noriu dalyvauti sprendimo procedūrose. Taip yra elgiamasi Europoje. Mano kolega Dimitris Avramopoulos man yra žinomas jau daug metų ir jisai žino, kad uh, na, turiu jam padėkoti dėl daugelių dalykų. Tačiau aš norėčiau visų pirma įsiaiškinti, kokia jo yra Europos koncepcija. Ar jis mm, neketina vadovautis tuo, ką sako kiti laikausi nuomonės, kad Europa turi priklausyti piliečiams, o piliečiai turi dalyvauti sprendimų priimame. Kalbant apie migrat, imigraciją, senovės e, Graikijoje buvo e, Dzeuso Ksenijos šventykla. Ksenijos e, buvo dievas, kuris saugojo e, užsieniečius, kurie prašydavo prieglopščio ir kurie dažniausiai apsistodavo šventyklose. Šiandieną e, migrantai prašo e, mūsų pagalbos prieglopščio, o mes nenorime jiems jo suteikti. Yra žmonių, kurie miršta, nesulaukia iš Europos atsako. Šiaurės Europos valstybės e, sako, kad pas mus ir taip yra daug migrantų iš Graikijos ir Portugalijos, tačiau neaišku, kaip mes e, galime patys na, spręsti tą migrantų problemą, jeigu mes vadovausimės tą koncepciją, kaip ir e, senovės Graikijoje, turime, turime priimti migrantus, nes e, kitaip e, Europa tikrai nėra ta Europa, kokios aš norėčiau. Jau einu į pabaigą, pirmininkė. Kitaip tariant, mes e, patys esame kalti už karus tose šalyse. Ir būtent dėl karų dabar pabėgėliai bėga į Europą. Jeigu mes e, nebūtumėm e, ieškoję, bandę e, tų šalių kolonizuoti praeitįje, šiandieną migrantų iš tų šalių nebūtų. Na, kalbant apie Junkerį, aš nežinau, kaip Junkerio komisija bando spręsti šią problemą. Ačiū, dabar žodis kolegai Svedrovai. Merci, monsieur komisar. Ačiū, ponė komisijos narė. Aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų pasisakymą. Norėčiau patikinti Jūs, kad esu pasirengusi irgi kiek galima prisidėti, kad biudžetas Europa piliečiams programai būtų kuo galima didesnis. Aš turiu nemažai patirties bendraudamas su uh, piliečiais, visuomenė ir studentais. Yra toks projektas Europos parlamentas, jaunų, jaunimo Europos parlamentas. Tai yra labai įdomus projektas. Tai yra pavyzdys, kaip galima būtų parengti programą jaunimui, studentams studentams, kurie įsitraukia į veiklą, kurie nori prisidėti prie Europos kūrimo, bendros Europos kūrimo. Kolega, kolega Glezos, aš net nebejoju, kad e, Europos ateitis turi būti patraukli jaunai kartai. Ir ši programa Europa, pilieč, Europa piliečiams turėtų būti uh, kur kas platesnė, atviresnė, turi jį įtraukti jaunimą ir moksleivių studentus. Aš esu pasirengusi prisidėti prie šios programos stiprinimo, kad tai būtų programa skirta jaunimui, studentams, tiems, kurie nori įsitraukti ir dalyvauti Europos gyvenime. Aš manau, kad čia ir slypi ateitis. Štai tai mes ir turime padaryti. Deja, esu įsitikinusi, kad šis projektas jaunimo Europos parlamentas dabar nėra finansuojamas iš šios programos lėšų. Priešingai, labai keista, bet taip jau yra. Ir aš manau, kad mes galėtumėme pakeisti situaciją. Taigi dėkoju už jūsų ryštą ir pasiaukojimą. E Ačiū. Dabar žodis Julie Ward. Uh, very... Ačiū. Aš pritariu viskam, ką sakė kolegos. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad jūs esate toks atviras, ponė komisijos nariai, ypač at, at, atvira šiam naujam energingam komitetui, nors nedaug čia šiandien yra narių, bet mes kaip komitetas tikrai esame labai energingas ir dirbame daug kultūros ir švietimo labui. Aš norėčiau konkrečiai pakalbėti apie vaikus. Aš esu vaikų teisų grupės bendra įsteigėja čia Europos parlamente, tai yra tokia intergrupė. Ir daug kolegų jau kalbėjo apie tai, kaip svarbu, kad piliečiai, būsimi piliečiai tiesiogiai dalyvautų, jeigu įmanoma, tame darbe, darbe kurį atliekame šį Europos parlamente, nes juk mes formuojame jų ateitį. Taigi pirmiausia, norėčiau sužinoti, ar tas alijansas, kurį norite sukurti su mumis e, parlamentu, ar tai galėtų būti e, išplėstas alijansas su jaunai žmonėmis ir vaikais. Ir aš norėčiau pasiūlyti tokių labai konkrečių žingsnių. Šią vasarą aš dalyvausiu su savo parlamentinė komanda neįlinėje veiklos savaitėje kurioje dalyvaus vaikai iš viso pasaulio. Šveicarijoje paskutinę Liepos mėnesio savaitę vyks tie renginiai. Aš nesiūlau jums atvykti, bet galbūt jūs galėtumėte nusiųsti kokią tai žinutę ar Skype'u galėtumėte pavendrauti su tais vaikais jaunimu. Tai manau būtų iš tiesų labai didelis puikus signalas tiems vaikams. Gal galėsiu su jumis apie tai atskirai pasikalbėti. Ir dar čia du labai, turėčiau du labai konkrečius klausimus man labai neramu dėl vaikų, migrantų vaikų teisių. Trečiasis Junktinių tautų komiteto dėl vaiko teisių straipsnis teigia, kad visoje veikloje, kur yra susijusi su vaikais, ar ta veikla būtų vykdoma viešo, viešo ar privataus socialinės rūpybos organo, administracinės valdžios institucijų ar kitų institucijų, vaiko geriausi interesai turėtų būti svarbiausias argumentas. Tai taikoma visiems migrantų vaikams, nepaisant, kad jų tėvai turi migrantų statusą. Taigi, ar komisija parengs veiksmus ir priemonės, kad būtų galima skatinti ir apsaugoti visų migrantų vaikų teisės visose politikos rytise ir veiksmuose, kurie patenka į komisaro kompetencijos sritį. Ir dar vienas klausimas dėl sulaikymo uh, vaikų įkalinimas, sulaikymas, tai yra įrodyta, kad tai turi didelių padarinių vaikų psichiniai ir fiziniai sveikatai, netgi jeigu tai trunka labai trumpai. Jungtinių tautų vaiko teisų komitetas ir Europos taryba aiškiai pareiškė, kad nepaisant to, kad vaikas ar jo tėvai turi migrantų statusą, jeigu vaikas netgi yra nelydimas arba be tėvų, niekuomet vaikai negali būti sulaikomi. Kaip jūs raginsite valstybės narės įgyvendinti ES teisės aktų šioje srityje pasugražinimų direktyvą, kad nebūtų pažeisti tarptautiniai vaikų teisų standartai? Ačiū Jums už labai įdomią pastabą. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Truper, kuri turi E, specifinį klausimą, po to suteiksiu žodį komisarui. Ačiū. Vienas mano klausimų, dar jį nebuvo atsakyta. Tai yra galima premijų sistemą, turint omenyje priemokų sistemą, jeigu kelionės kaštai išauga. Problema yra ta, kad dabar e, Europa piliečiams programoje yra tokių projektų, kurie yra viename regione, tarkim. Bet jeigu norima įgyvendinti kelis projektus keliose valstybėse, tada kelionės kaštai išauga. Ir mano klausimas toks, ar nebūtų įmanoma numatyti papildomą tokią premijų sistemą. Tiems, kurie norėdami gyvendinti tuos projektus turime keliauti, ar nebūtų galima numatyti uh, tokių kelionės išlaidų finansavimo. Dėkoju. Grazie. Ehm, Ačiū. Taip pat e, norėtume sužinoti daugiau apie nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, apie mokyklų vaidmenį įgyvendinant e, šią programą, nes atrodo, kad e, na, mokyklos yra pamirštamos. Uh, kalbama apie įvairius e, projektus. Ir norėčiau Jums priminti, kad e, rytoj bus e, organizuojamas susitikimas. Ir to susitikimo metu mes galbūt gausime daugiau informacijos šiuo klausimu. Kai bus organizuojamas susitikimas su ACER vadovu. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Nesakiau pirmą, nes e, norėjau sužinoti daugiau informacijos, neturėjau jos pakankamai, kadangi e, klausimas gan techninis yra, tai turėčiau e, pasitikslinti ir tada galėsiu pateikti konkretų atsakymą. Ačiū už Jūsų intelį diskusijas. Dėl to, kas buvo pasakyta, dėl to, kad kai kurios valstybės narės nepateikė projektų. Norėčiau priminti, kad e, projekto kokybė turi būti pagrindiniu atrankos kriterijum 2007-2008 Prancūzija, Italija, Vengrija, Lenkija, Vokietija sudarė 80 e, procentų visų pateiktų paraškų. 13-aisiais jau dalis buvo 54 procentai. Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos dalis sumažėjo, o Italijos, visų pirma, Vengrijos išaugo labai stipriai. Vengrijos dalis iš tiesų sudarė didžiausią paraškų skaičių, tų paraškų, kurios buvo pateiktas 13-14 e, metais. Per pastarosius penkerius metus kai kuriuose valstybėse narėse paraškų skaičius stipriai išaugo, tai Slovakija, Rumunija ir taip toliau. Toliau Baltijos šalis Lietuva, Latvija, Estija patrigubino to laiko tarp paraškų skaičių. Tačiau, tarkim, Austrijos ir Junktinės karalystės paraškų skaičius sumažėjo. Ir būtų galima sakyti, kad yra tam tikra tendencija, kad uh, patyrusios valstybės perina nuo mažų projektų prie ilgesnio laikotarpio, struktūrizuotų, stambesnių projektų. Nacionaliniai e, kontaktiniai asmenys turėtų mums padėti e, geriau e, komunikuoti apie programą techninę informaciją ir e, tikiuosi, kad e, valstybės narės pateiks mums nu, kontaktinius asmenius, tie nacionaliniai kontaktiniai asmenys taip pat uh, padės smulkėsiams projektams geriau tenkinti programos reikalavimus. Na, dabar poro žodžių graikiškai. Atsakant, man singlesijos. Gerbimas Emanueli, mes nepriklausome tai pačiai kartai. Tačiau aš puikiai žinau, kad e, tu esi labai gerbiamas Graikijoje, tu esi tiesiog e, simbolis. Tačiau turiu pasakyti, kad e, dėl kai kurių dalykų su tavim nesutinku. Aš priklausau kitai kartai, kuri kovojo už federalinę Europą. Ir sakydama savo įžanginėje kalboje, nekartą paminėjau, kad būdamas studentu e, sumokėjau 50 dolerių už traukinio bilietą, norėdamas e, kuo geriau pažinti Europą. Tai buvo pati pirma mano e, kelionė gyvenime, man buvo 19 metų. ir kelionės metu lankiausi įvairiose šalyse ir man susidarė įspūdis, kad Europa yra daugelio svajonė. Ir kai grįžau į Graikiją, mano pasas buvo pilnas ant spaudų. Šiandieną mano pase jokio antspaudo nėra ir būtent už tokią uh, situaciją mes turime pasisakyti. Be abejo, e, žmonės turi pažinti vieni kitus ir tai yra vienas iš komisijos tikslų, nes tai padeda didinti europiečių samoningumą, kas yra Europa. Galbūt tam tikri prioritetai pasikeitė, tačiau Europa keičiasi nors pagrindinis tikslas turi būti politinis susivienimas. Tam, kad Europa galėtų vaidinti e, svarbu jai tenkantį vaidmenį pasaulyje. Ir taip pat nenoriu tau pritarti e, tam, kad tu pasakėjai dėl Junkerio. E, Junkeris yra graikų draugas, jisai tikrai vertina jūsų tautą ir pastaruoju metu dėjo tikrai didelės pastangas, kad būtų rastas tinkamas kompromisas, e, sprendžiant e, Graikijos e, krizę. Tai yra vienas iš tų didžiųjų europiečių, kuriuos greičiausiai pažino ir tavo karto žmonės po karo, kurie tai yra tas e, žmogus, kurie e, nori, kad Europa, Europoje nebūtų sienų, kad e, Europa progresuotų. Aš žinau, kad tu išgyvenai karą, dėl tos priežasties esi simbolis ne tik tai graikams, bet ir kitiems žmonėms. Tačiau nenorėčiau, kad neigiamai vertintum nei mano kartą, nei paskesnės kartas. Kalbant apie Junktinės Amerikos valstijas, e, žinome, kokie yra mūsų santykiai su Junktinėmis Amerikos valstijomis, juk daug europiečių kažkada imigravo į Junktinės Amerikos valstijas ir e, daug graikų šiuo metu gyvena Amerikoje, todėl reikia tęsti dialogą, reikia diskutuoti įvairių temų atžvilgių. Netgi aš esu atsakingas e, už klausimus, kurie, pavyzdžiui, yra susijęs su migracija ir šiomis temomis taip pat būtų galima vesti dialogą. Na, kartais ir manyje prabunda tas revoliucionierius, kuriuo jaučiausi būdamas 18. Šiandieną e, mano idėjos e, šiek tiek yra kitokios nei jaunystėje. Ir laikausi nuomonės, kad mes visi turime kovoti viename fronte už suvienytą Europą. Nes Europa yra labai svarbi, stiprinant piliečių samoningumą. Ir siekiančio tikslo komisijai reikia paramos. mes turime vėl atgaivinti e, tą mūsų e, mintį dėl didelės ir galingos Europos. Dabar dėl vaikų. Dėl to, kas buvo pasakyta dėl vaikų, e, iš, iš tiesų pritariu jūsų iniciatyvom, priimu kvietimą ir pats dalyvausiu arba asmeniškai, fiziškai, arba technologijų e, pagalba per e, Skype, bet tikrai raginčiau toliau įti į priekį. Jūsų iniciatyva labai ne, svarbi tam, kad šitas darbas būtų humaniškesnis, e, nes, e, kaip sakau, vienas mano prioritetų. Vyko klausimai prieš devynis mėnesius Libė komitete. Ir aš ten įsipareigoju dirbti to klausimu ir dabar pradėjome kaip tik tai gyvendinimą ir jei pažvelgtumėte į naują migracijos darbo tarkę, tai pamatytumėt, kad ypatingas dėmesys yra skiriamas migrantų vaikams. Tikėkime, kad valstybės narės mums padės. Šiuo klausimu kodėl taip sakau? Todėl, kad uh, Pastarosiamis dienomis labai um, daug um, uh, sklando uh, raš, rašliavos apie komisiją, sulaukime daug kritikos, ką daro komisija, ką daro Europa. Ir aš priešinusi tam ir sakau, o ką daro valstybės narės. Aš nekartą esu buvęs ministru ir uh, kiekvieną kartą atvykęs į Briuselį turėjau ginti nacionalinius interesus. Aš iš tiesų ne, negalvoju apie, apie veikimą viso um, visos Europos e, mastu, tai dabar esu kitoj barikadų pusėje, bet esu iš tos pačios uh, valstybės, aš žinau, kaip jaučiasi valstybės narės ir žinau, ką gali padaryti ES institucijos, komisija, bet komisija, tai taryba laikosi galbūt skirtingo požiūrio, tačiau mes turime parodyti, kaip būtų galima pradėti ir mąstyti, ir veikti vienodai. Uh, žymėjusi klausimus, norėčiau peržvelgti juos. Įžanginėje dalyje tai minėjau, bet norėčiau dar pridurti, kad iš tiesų aš remiu um, jaunimo dalyvavimą. Ne tik tai, tai ne tik tai vaikai, tai ir moksleiviai, studentai, Taip, mūsų atsakomybė yra rasti sprendimą, kaip išbristi iš krizės. Bet, e, Dėja, jaunimas yra šiek tiek e, atsiribuos, galbūt dėl to, e, taip yra dėl to, kas vyksta Europoje. Didelis nedarbas yra. Mes turime kažkaip tai priartėti prie jų, priminti jiems, kad ši programa Europapiliečiams piliečiams yra labai svarbi. Daugiau neturėčiau ką pridurti, galbūt kažką tai pamiršau, bet esu vis dar čia jeigu turite papildomų klausimų. Maybe. No, no, no. Ačiū Jums už atsakymus. Taip pat e, Jūs pasakėte, kad galite pateikti daugiau detalesnės informacijos. Tai tikrai būtų labai svarbu. Norėčiau padėkoti e, komisarui Avramopolus už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad e, na, pritariu tam uh, Europos, tai Europos svajoniai, nes e, kiekviena karta svajojo apie Europą ir tikiuosi, kad e, tos svajonės nevirs e, košmaru. Nes matome, kas dabar vyksta Europoje ir tikrai negalime leisti, kad Europa virstų struktūra, kuri tiesiog paneigtų vertybės, kuriomis buvo sukurta. Kolegos e, sutinka e, su mintimi, kad e, Europa piliečiams programa būtų toliau gyvendinama ir rimtai priemama. Mes siūlysime, kad šiai programai būtų skirta daugiau lėšų. Šiuo klausimu bus rengiamas atskiras pranešimas. Ir žinia, kad dėl finansavimo turėsime uh, bendradarbiauti su e, komisija ir ieškoti kažkokio kompromiso. E, tikiuosi, kad ateityje bus e, progų bendradarbiauti. Esu įsitikinusi, kad Europa piliečiams yra susijusi su daugeliu aspektų. Tai yra bendromis vertybėmis, socialinėmis, ekonominėmis ir taip toliau. Todėl tikiuosi, kad bus tikrai e, galimybių ateityje bendrauti su mūsų komitetu. Ačiū kolegoms už dalyvavimą, ačiū komisarui ir iki kito karto. Kolegi, pasirejau. Gerbiami kolegos, siūlyčiau pereiti prie penktojo darbo tvarkės punkto. Europos Sąjungos 16 metų finansinių metų bendrasis biudžetas. Ką tik apie tai jau kalbėjome ir norėčiau Jums priminti, kad pradedame dirbti su e, biudžeto projektu, kuris buvo pristatytas komisijos gegužės 27 dieną. Norėčiau trumpai jums priminti, kad e, kalbant apie 2016 metus, e, komitetų, mūsų komitetas turės parengti tris nuomonės, kurios vėliau bus pateiktos biudžeto komitetui. Po pietų Prie mūsų prisijungs Jose Manuelis Fernandesas, kuris rengia pranešimą dėl 16 metų biudžeto ir e, tai bus puikiai galimybė pasikeisti nuomonėmis. E, kultūros komitete kolega Zdrojevski e, turės parengti nuomonės projektą šiuo klausimu. Rytoj mes balsuosime dėl pirmosios nuomonės ir balsuosime už tai, kad e, suteiktumėm įgaliojimus e, pranešėjui dalyvauti dėrybose. Kit, kalbant apie kitus veiksmus, e, kai, tiksliau, Liepos mėnesį mes jau turėsime balsuoti dėl konkrečių skaičių. O šiandieną mes kalbėsime tik tai apie bendrąjį tą e, komisijos biudžeto projektą, kuris buvo pristatytas e, gegužės mėnesiai. Ir be abejo, kalbėsime tik apie tas biudžeto eilutes, kurios e, patenka į mūsų kompetenciją. Kalbant apie pakeitimus, juos galite teikti iki 30 dienos. Na ir paprastai mes suteikėme tokius e, horizontalius įgaliojimus mūsų e, nuomonės referentui. Tai yra, kai bus, su, kai bus gauti iš komisijos kontrapasiūlymai, bus galima toliau dėrėtas. Na, o rugsėjį mes balsuosime už mūsų indėlį į tą galutinį 2016 metų biudžeto projektą, už kurį bus pasuojama spalio mėnesį. Taigi norėčiau Jums priminti, kad E, tai yra pirmieji taip pat ir Junkerio investicijų plano metai ir norėčiau e, tikrai e, pasveikinti visus kolegas už tai, kad na, švietimas jų dėka, kaip ir kūrybiška pramonė, gali būti finansuojama pagal Junkerio finansavimo programą. Dabar aš norėčiau suteikti e, žodį kolegai Zdrojevski ir kitiems kolegoms, kurie norėtų pasisakyti. Prašome. Tak, dziękuję bardzo. Chciałem bardzo serdecznie. Ačiū labai. Pirmininkė. Norėčiau dar kartą Jums padėkoti, nes uh, tikrai padėjote man mano darbe ir aš norėčiau tik tai priminti visiems, kad kalbame apie tris dokumentus. Pirmasis dokumentas bus aptariama šiandieną, dėl jo bus balsuojama rytoj. Yra nemažai pakeitimų. Na, yra problemų dėl terminų. O trečiasis dokumentas tai yra rezoliucija. Ir rezoliucija taikoma, kalbam, rezoliucija kalbam apie 16 metus. Dabar dėl terminų dar norėčiau priminti, ir pirmininkė pati pažymėjo, kad laiko turime iki birželio 30 dienos, o balsuosime Liepos 14. -ąją. Visa tai jau yra nuspręsta, tačiau kultūros komiteto nuomonė vis dar yra rengiama ir dar čia jai pateikti nėra nustatytas terminas. Taigi aš šiandieną norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą rengiant nuomonės projektą. Buvo pateikta 30 pakeitimų. Mums pavyko juos įtraukti į kompromisinius pasiūlymus ir tų pakeitimų autoriai norėjo tikrai daug buvo pasirengę bendradarbiauti tam, kad suartintumėme pozicijas. Taigi aš norėčiau padėkoti kolegoms pon, poniai Triupel ir kitiems už jų pasiūlytus pakeitimus. Pone Sidovai, Marigald, e, irgi norėčiau padėkoti, nes e, tikrai mūsų darbas vyko labai sklandžiai ir mes čia susitarėme dėl trijų prioritetų. Pirmiausia, dėl to, kad reikia skatinti ir remti Erasmus Plus programą. Buvo bendrai sutarta dėl to tikslo. Taip pat pasisakome už tai, kad būtų skatinama kūrybinga, kūrybingos Europos programa. Ir dar yra sutariama dėl kito dalyko, kalbant apie reakciją ir kai, kokius, kai kuriuos kiekybinius kokybinius pasiūlymus, kiekybinius pasiūlymus. Taip pat Europa piliečiams programa. Čia finansavimas 16 metams šiek tiek yra padidintas, lygnant su einamaisiais metais. Taigi čia dėl to galime tikrai pasidžiaugti, kad pažangos akivaizdžiai yra pasiekta, tačiau Europos komisija nenurodė konkrečių sumų, kurios egzistuoja ir kaip tos sumos bus paskirstytos per įvairias programas. Ir aš, kai tik tai gausiu tos informacijos, būtinai jie su jumis pasidalinsiu. Dabar dėl pakeitimų 2016 metų biudžeto nuomoniai. Čia turime irgi kelis prioritetus – Pirmiausia, kalba eina apie Europos programas, ypač Erasmus, kūrybinga Europa. Šioms programoms turi būti numatomos reikiamos lėšos. Tačiau finansavimas, tos lėšos turi būti paskirstytos per laiką, atsižvelgiant į įvairius, įvairias prognozuojamas išlaidas. Na ir mes turime didinti, gerinti ryšių e, politiką ES ir skatinti tas veiklos rytis e, trečiosiuose šalyse bei valstybėse narėse, kur yra kultūrinių projektų, kurie yra įgyvendinami, ypač tokie projektai kaip Junant Plus. Turime remti jaunus e, kūrėjus, e, menininkus, kurie dirba kultūros srityje, gyvendindami įvairius e, kultūros projektus. Mes taip pat pasisakome už tai, kad reiktų paremti ir mažesnius projektus kultūros rytyje, nes jie puikiai atspindi kultūrinę įvairovę, kurios Europoje yra labai daug. Taip pat reikia peržiūrėti ir mažų infrastruktūros projektų finansavimą. Na ir čia aš. Čia kyla rizika, kad finansavimas gali sumažėti bendrai. E, finansavimas gali sumažėti kultūros srityje. Taigi mes turime pirmiausia pažiūrėti, kokias sumas siūlo Europos komisija. Ir čia pirmiausia ir prasideda visos problemos, nes mes turime uh, turėsime dirbti labai daug ir šeštadieniais, ir sekmadieniais, kad suspėtumėme. Man neramu ir dėl to, kad balsavimas, kuris yra numatytas Liepos 14 dieną, kad balsuosime prieš bandomąjį įvertinimą ir parengiamuosius darbus, kuriuos atliks komisija. Taigi dėl to kyla problemų, bet kita vertus, tai turi ir pozityvių elementų, nes galbūt mūsų balsavimas – turės įtakos tam, kas vyks vėliau komisijoje. Taigi iš tiesų nėra to blogo, kas neišeitų į gerą šiuo atveju. Daug parengiamųjų veiksmų dabar yra numatyta ir čia yra trys grupės. Pirmiausia, tie, kurie dirba skaitmeninimo ir Europos kinų pramonės skatinimo ir propagavimo srityje, kitas dalykas švietimas ir švietimas jaunimo mobilumas, ypač pasienio teritorijose. Ir trečias, trečia kategorija tai yra tie projektai, kuriais yra propaguojamas sveikas, sveika gyvensena, sveikas gyvenimo būdas. Taigi yra siūloma, kad kiekviena politinė frakcija kad ne būtų manoma, jog kurios tai temos laikomos prioritetinėmis. Lai pateikė savo pasiūlymus ir aš tik tai norėčiau pabrėžti, kad visi tie projektai daugiausiai yra nedidelio masto, maži projektai, kurie yra skatina įvairius kino festivalius ir panašiai. Tai nėra brangus projektai, bet jie leidžia geriau mums bendrauti tarpusavyje komunikuoti. Tai gal tiek, pirmininkė, trumpai būtų ir aš dar kartą norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą, ypač už tuos kompromisinius pakeitimus, kurie tikrai, manau, tiks visiems komiteto nariams. Ačiū kolegai už atliktą darbą ir taip, ir taip pat kad sakote, kad laikysitės nustatytų terminų. E, tikrai labai teisinga įsigilinti į komisijos pateiktą projektą ir nustatyti tinkamus prioritetus. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Morganui. Jeigu kolegos neprieštarauja, suteiksiu žodį visų pirma šešėlinios pranešėjams. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė pranešėjas. Aš norėčiau pritar, e, padėkoti jam už tą tokią tikslę analizę. Mes e, puikiai žinome e, apie bendras problemas, su kuriamis susidurime dėl ekonominės krizės. Atrodo, kad pamažu ir pagaliau iš jos išeiname. Tačiau viso to e, Europos piliečiai konkrečiai dar nejaučia. E, kodėl visą tai norėčiau pabrėžti? E, todėl kad e, programos, e, kurios patenka į mūsų kompetenciją, turi strateginę reikšmę augimui ir užimtumui. E, mūsų politinis tikslas, apie kurį kalbėjo jau pranešėjas, yra užtikrinti didesnius nei 2015 metais įsipareigojimus kūrybiškos Europos, Europos piliečiams ir Erasmus Plus programams. Komisijos pristatytame biudžeto projekte kultūros komitetas yra atsakingas už daugiau nei 85 biudžeto eilutes, kurios didžiaja dalimi patenka po antrištimis švietimas ir kultūra ir komunikacija. Dauguma e, asignavimų yra skirta trims programoms, kurios ką tik tai buvo įvardintos. E, akivaizdu, kad šios programos yra e, daugiausiai matomos ir žinomos tarp Europos piliečių, todėl ir politinė prasme jos yra svarbesnės e, sprendimų prieimo procese, kuris veda prie 2016 metų biudžeto projekto patvirtinimo Reikėtų paminėti, kad pagal šias programas e, kai kurie asignavimai gali būti tiesiogiai skiriami piliečiams ir organizacijoms ir tai prisideda prie didesnio žinojimo apie pačią Europą. Na ir kaip teisingai paminėjo e, savo nuomonės projekte, kalbėdamas apie tai, kad reikės rytoj balsuoti dėl įgaliojimų e, trišalėms dėryboms, reikia daug dėmesio skirti neišmokėtoms sumoms. Tai yra tikrai labai aktualus klausimas. Kodėl? Todėl, kad e, kalbant apie šį bei būsimą e, biudžetus, jie turi būti sudaryti taip, kad būtų galima įgyvendinti programas numatytas 2016 metams, bet taip pat turi būti numatytos ir lėšos padengti įsiskolinimus, kurie buvo atsiradę dėl pereitų metų. Jeigu prisimti įsipareigojimai netitiks asignavimu, e, bus padarytas didžiulis e, E, bus padaryta didžiulė e, žala e, programoms, todėl kad jos negalės būti įgyvendintos, tačiau tuo pat metu padidės ir įsiskolinimai, kurie jau ir taip yra nemaži dėl pereitų metų veiklos. Akivaizdu, kad tai yra labai svarbu pačiai Europai. Kalbant apie biudžetą, norėčiau um, e, paminėti du dalykus, kuriuos pastebėjau jau išplatintose e, dokumentuose. E, matau, kad einamos išlaidos e, yra didesnės 50 procentų lyginant su 15 metais. Mes laikomės nuomonės, kad Erasmus Plus programai turėtų būti skirta 120 milijonų eurų daugiau ir e, taip pat matome, kad jau dabar yra e, 500 e, milijonų eurų mokėtinų sumų ir dėl tos priežasties reikėtų e, žiūrėti, e, kurios sumos turėtų būti visų pirma sumokėtos, tai yra kokios sumos yra prioritetinės. Kalbant apie kūrybinę Europą, asignavimams turėtų būti skirta 15 milijonų eurų Tuo tarpu e, piliečių Europai turėtų būti prisimta įsipareigojimų už maždaug 1 milijoną eurų. Aš laikausi nuomonės, kad e, kalbant apie e, biudžetą, ten skirtos sumos parodo, kiek iš tiesų mes vertiname įgyvendinamas programas ir matydamas biudžete tikrai E, nedidelius skaičius, e, pradedu abejoti pačių programų svarba. E, taip pat labai svarbu, kad būtų toliau gyvendinami bandomieji projektai, jų yra 25, dabar jų nevardinsiu. Taip pat reikėtų pagalvoti, ką daryti su tais 25 projektam, kaip jie turėtų būti finansuojami, kad būtų užtikrintas jų kokybės aspektas. Taip pat turėtų būti įgyvendinti aštuoni veiksmai e, skirti pasirenkti įvairiems renginiams. Ir taip pat norėčiau paminėti štai kokį dalyką. E, mūsų kultūros komitetas turėtų parengti e, nuomonės projektą, kur būtų sakoma, kad mes remiame tam, kad e, programos, e, kurios e, patenka į mūsų kompetencijas, būtų tinkamai finansuojamos, kad būtų įgyvendintos ir kad paprasti piliečiai galėtų jausti jų naudą. Pirmininkė, ačiū už jūsų pasisakymą, pritariu tam, ką jūs pasakėte, taip pat ir tų neišmokėtų sumų. Uh, E, kurios kartais e, siekia netgi e, tris metus, tikrai tai nėra labai geras dalykas. Pone Truper. Tik um, um, tai norėčiau paminėti kelis dalykus. Pirmiausia, <clears throat> aš manau, kad kultūra ir kūrybinė pramonė turi turėti strateginę prasme EFSI, na, strateginių investicijų fonde. Uh, Mes norime, kad kultūra suvaidintų strateginį vaidmenį, kaip ir švietimas šiame fonde. Taigi visi to turime siekti, nes matome, kad kiti komitetai ne visuomet mano, jog reikia daug investuoti šioje srityje, o mes tai turime pabrėžti. Toliau, dar vienas svarbus dalykas. Tai yra tvarus Euronet finansavimas Man atrodo, kad visos frakcijos dėl to sutarė, visi norime, kad tai būtų ir toliau finansuojama. Ir dar vienas dalykas, ką tik apie tai kalbėjome su komisijos nariu dėl Erasmus Plus ir kultūros programos. Būtina, kad šiose rekomendacijose dėl biudžeto būtų akcentuojama tai, kad norime, jog nedideli projektai būtų finansuojami. Uh, iš regioninių fondų lėšų, nes mes žinome, kad visuomet linkstama komisijoje pasirinkti stambiosius projektus dėl administracinių priežasčių, dažnai lengviau tą padaryti, bet mes savo ruoštų turime pabrėžti, kad norint, kad tos programos paliestų daugiau žmonių, įvairių žmonių, turime daugiau dėmesio skirti nedėlių projektų finansavimui. Ačiū. Aš galiu pritarti tam, ką tu sakai kad reikia e, finansuoti mažus projektus, taip pat ir tinklus, kurie turi didžiu, tikrai didžiulį poveikį. E, aš prisimenu, kad e, Europos piliečiai programos reglamente kalbam apie tai, kad maži projektai duoda didesnę naudą piliečiams, jeigu yra įgyvendinami na, tinklo. Aš dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams. Ar tai yra tiesiog toks etapas, kai nieko negalima pasakyti? E, komisija toliau seks situaciją, stengsis, e, na, tiksliau mūsų komitetas stengsis apginti tas lėšas, kurios yra skiriamos e, kultūros programams. Ar jūs turite ką nors pasakyti dėl to, ką pasakė mūsų nuomonės referentas? Mums tikrai būtų labai malonu. Um, euh, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju e, ir komiteto nariams. Mes atsižvelgėme įvairius dalykus ir aš manau, kad e, biudžetas toks, koks yra dabar pasiūlytas, e, ypatingai kalbant apie šios programos finansavimą, yra atsižvelgiama į biudžet, biudžetinės perspektyvas. Matome, kad biudžetas padidėjo, kalbant apie Erasmus Plus ir kūrybingos Europos programų finansavimą asignavimai mokėjimams yra padidėję ir mes turime šį beitą čia šiek tiek pasi, pasivyti su to finansavimu, nes negalime skirti lėšų um, ankstesniems programoms, turime dabar numatyti įsipareigojimus finansavimui, kalbant apie 16 metų projektų finansavimą. Uh, Ir kalbant apie projektų dydį, mes irgi pasakome už tai, kad reikia finansuoti mažus projektus, nes, aišku, galbūt administracinė prasme, kaip jūs teisingai pastebėjote, lengviau yra skirti finansavimą stambesniems projektams, tačiau kai pažiūri į faktus, matome, kad tie projektai, kurie daugiausia pasiekia piliečius, tai yra nedideli projektai. Ir jų finansavimas nėra toks jau didelis kaip kitų programų atveju, taigi mes į tai žinoma atsižvelgsime. Eh, Ačiū. Norėčiau Jums priminti, kad e, nuo 2016 metų taip pat turėtų e, pradėti e, veikti ir garantijų fondas, iš kurio būtų galima finansuoti kūrybiškos Europos programos veiklas. Bent jau, na, mes ketiname pateikti uh, prašymą komisijai paaiškinti, kas yra daroma šioje srityje, kokie e, konkursai teikti e, prašymus yra paskelbti. Po dešimties minučių turėtų prie mūsų prisijungti jos Emanuelis Fernandesas, todėl dabar siūlyčiau padaryti dešimties minučių pertraukėlę. Svetter, allora interromp, eh, eh, scusate, interrompiamo per. Padarykime 5-6 minučių pertrauką. Iki ateis mūsų kolega atsakingas už pranešimą dėl 2016 metų biudžeto. Kadangi mes per tas penkias minutės, kiek lieka, neišanalizuosime jokio kito e, darbo tvarkės punkto, todėl siūlau padaryti trumpą pertraukėlę.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 Eko kolegi sta arrivando, is coming, our colleague. Gerbimi kolegos, Manuelis Fernandesas jau pakeliui. Jis here. Merci de votre euh, présence. Ačiū, kad atvykote. Gerbiamas ponė Fernandas. Mes ką tik tai išklausėme kolegą Zdrojevskį, kuris yra mūsų nuomonės referentas dėl 16 metų biudžeto. Jis, aišku, bendradarbiaus su jumis. Be to, Mes su kolegomis jau e, aptarėme prioritetus 16 metų biudžete, o jūs. Žinau, kad dabar lankotės įvairiuose komitetuose. Man atrodo, kad tai yra dešimtas komitetas, su kuriuo susi, susitinkate. Ir tai yra susitikimai, kurių e, tikslas yra įsiaiškinti, kokie klausimai kiekvienam komitetui yra prioritetiniai. Kalbant apie mūsų e, komitetą, tai e, švietimo e, klausimai, kultūrinis paveldas, jaunimui skirtos politikos, pilietybės programos, kūrybinė Europa, taip pat sportas yra mums prioritetiniai klausimai. Ir laikomės nuomonės, kad tai yra svarbus dalykai ir Europai, kuri nori aukti E, nori būti visą apimanti, tvari ir e, pažangi. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų svečiui, po to suteiksiu žodį kolegui Zdrojevskijui, po to kitiems kolegoms. Man atrodo, kad jums tikrai labai įdomu matyti tą bendrą vaizdą, e, ką Europos parlamentas mano dėl biudžeto, Mes, pavyzdžiui, pasisakome už tai, kad e, asignavimai, kurie yra pažadėti, būtų ir padengti. Be to, e, norėtumėm sužinoti, kaip 16 metų biudžetas gali būti derinamas su Junkerio investicinio planu. Taigi, e, sinergija tarp šių dviejų dalykų yra mums labai aktuali. Merci, je... Norėčiau Jums padėkoti ir atsiprašyti, nes vėluoju dėl to, kad vėlavome viską padaryti ekonomikos reikalų komitete Aš turėjau pasakyti dėl Mario Draghi klausimo, turėjau laukti savo eilės ir dėl to teko ir pas jūs pavėluoti. Taigi norėčiau dėl to atsiprašyti. Taip pat norėčiau Jums padėkoti. Aš čia atvykau tam, kad pačiaikčiau informacijos ir taip pat, kad išklausyčiau, kad galėčiau užfiksuoti visą tai, kas rūpi Jums. Mes jau patvirtinome pagrindinius E, biudžeto orientyrus kovo 11 dieną ir taip pat kalbėjome apie tai, kad daug dėmesio skirsime įmonėms, ypatingai smulkioms vidutinėms įmonėms, tai yra 3E solid, vidaus e, solidur, solidarumas, saugumas, migracija. Taip pat ir kitų prioritetų esame užsibrėžę. Taigi, iš principo, turime, aišku, laikytis kompromiso ir asignavimų įsipareigojimams. Dėl mokėjimų esame susitarę mažinti 2007-2013 metų neapmokėtas sąskaitas 2 milijardais, 2016 metais e, norime išvengti tų problemų, norime, kad jų nebeliktų galiausiai tų neapmokėtų sąskaitų. Ir e, nenorime, kad tos problemos kartotųsi, kad nereiktų ateityje turėti tos neapmokėtų įsipareigojimų naštos. Na ir pagal Junkerio planą, strateginių investicijų fondą, mes sieksime, kad nepanaudota marža, nepanaudotos lėšos galėtų būti panaudojamos. Tai būtų bendra marža ir nuo 2016 metų bus galima tuos pinigus naudoti. Tokia bus taikoma lankstumo priemonė, taip pat yra ir kitų galimybių lankstumo ištikrinti, tai yra lankst, tokia irgi lankstumo priemonė. Aišku, visuomet reiks uh, tartis su taryba 2014-2020 metų finansinės perspektyvos yra sumažėjusios, nes mes pamatėme galimybę panaudoti tą maržą, tai yra nepanaudotas lėšas ir turime primiktinai reikalauti, kad tai būtų leidžiama daryti. Taip pat yra ir kitų priemonių susijusių su lankstumu. Taip pat norėčiau pakalbėti apie laiko grafiką 23 birželio mėnesį mes patvirtinsime įgaliojimus trilogo posėdžiams ir po to plenarnėme posėdyje Liepos mėnesį mes patvirtinsime tuos įgaliojimus rugsėjo 3 dieną bus galima, iki 3 e, rugsėjo dienos bus galima teikti pakeitimus e, komitete ir taip pat rugsėjo mėnesį politinės frakcijos tarsis dėl tų pakeitimų biudžeto komitete ketinama spalio mėnesį patvirtinti rezoliuciją 28-29 rugsėjo dienomis balsuosime. 11-13 spalio dėl rezoliucijos 2020 spalio plenarnėme posėdžyje balsuosime. Taigi pranešimo projektas, kurį rengiu, čia galiu pasakyti, kad iš principo mus tenkina bendrai tie pasiūlymai dėl kultūros reikalų komiteto Erasmus plus programos finansavimo. Čia biudžete yra numatytas asignavimų įsipareigojimams didinimas 7,4 procento lyginant su 2014 2014 metais ir 30,1 procento asignavimų mokėjimams e, išauga lygnant su 15 metais. Dabar kalbant apie 2016 metų asignavimus įsipareigojimus, 25 procentai bus apmokėta to, kas nebuvo apmokėta anksčiau. Taip būtų galima tai pasakyti. Dėl trečios kategorijos čia reikia nepamiršti, kad čia maržos nėra numatyta. Mums reiks panaudoti lankstumo priemonę. 124 milijonai eurų, tokia būtų suma pagal lankstumo priemonę, kurią teks panaudoti, bet mes e, čia irgi turime tam tikrą maržą, žiūrėsime, kaip ten yra. Toliau tokios programos kaip Kūrybinga Europa. Čia numatytas 8, numatyti 8 procentai didinti įsipareigojimus, 18,7 procento e, mokėjimams, Europa piliečiams čia vėlgi 4,5 procento įsipareigojimai, mokėjimams 29,9 procento išauks asignavimai mokėjimams. Toliau e, veiksmai ryšių su visuomenės rytyje. Čia irgi mes didiname finansavimą. Taigi tiek būtų informacijos, kurią norėčiau su jumis pasidalinti. E, dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų čia maržos nesame numatę, bet padarysime viską, kad ji būtų numatyta ir kad būtų galima pritaikyti lankstumo priemonę šioje srityje, nes mes manome, kad bandomieji projektai, parengiamieji veiksmai yra labai svarbus aišku, yra ir kitų tikslų, čia ne vienintelis tikslas, būtent kaip tą avansinį mokėjimą numatyti, pavyzdžiui, jaunimo užimtumo garantijai finansuoti 14-15 metais, 16 metams įsipareigojimų čia dar neturime. Ir mes norime, kad ta programa būtų tesiama. Ir yra daug žmonių ir daug kolegų, kurie galbūt dar ne, ne nesuprato, kad 16 metais įsipareigojimų nėra. Užimtumo jaunimo užimtumo iniciatyvai finansuoja. Tik kodėl? Todėl, kad yra avansinis mokėjimas. 6 milijardai eurų buvo skirti 14-15 metais šiai programai. Taigi dabar mes siūlome jau pagal turimus įgaliojimus trilogo posėdžiui. Ir aišku, tai bus prioritetas, nebus lengva jo pasiekti, bet Pirmasis prioritetas užimtumo srityje yra tas, kad mes norime lankstumo priemonės čia, pavyzdžiui, numatyti maržą nepanaudotų lėšų, jas panaudoti šiam tikslui. Ir tada numatyti įsipareigojimus, asignavimus įsipareigojimams 16 metams. Mes norime asignavimus įsipareigojimams 16 metams šiai programai, kuri be jokios abejonės yra labai svarbi. Ir čia, aišku, yra šioks toks paradoksas, nes uh, nedarbo lygis didžiulis, ypatingai jaunimo tarpe. Ir vis tiek mes nepaimame tų lėšų, kurių nepanaudoja valstybės narės. Turime išsiaiškinti, kodėl taip yra, kodėl taip atsitinka, nes jeigu reikia keisti galbūt taisyklės, tai reikia jas ir pakeisti. Ir galiausiai juk tai yra tas dalykas, kuris yra be jokios abejonės prioritetinis. Taigi tai iš to, to tikimasi iš parlamento. Taigi tiek trumpai galėčiau pateikti jums informacijos, dar kartą atsiprašyti, bet kaip sakiau, Aš pirmiausia čia atvykau, kad išsiaiškinčiau, kas labiausiai rūpi jums, kokie prioritetai yra jūsų, ką jūs norite pakritikuoti ir kaip būtų galima čia numatyti geriausią galimą biudžetą. Štai dėl to aš čia ir atvykau. Vykstu visas, visus komitetus. Prime. Ačiū, ačiū Jums už e, pateiktą informaciją. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Zdrojevski, kuris yra mūsų nuomonės referentas ir kitiems kolegoms. Tiesiog norėčiau Jums priminti, kad e, šis komitetas ir Europos parlamentas e, kovoja už tai, kad na, būtų didinamos lėšos kūrybiškai Europai ir Erasmus Plus 14-20 metams. Ir aišku, mūsų reikalaujamos E, padidinimas dera su finansinė perspektyva. Ką tik tai aptarėme e, su komisaru Avramopulus e, programų finansavimą ir piliečių tiksliau, Europa piliečiams programa 16 metams gaus 20 procentų mažiau, mažesnį finansavimą nei tikėtasi. Ir mes turime kovoti, kad būtų atstatytas anksčiau numatytas e, finansavimo lygis. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visas finansavimas kultūrai ES lygmenio yra labai mažas. Lengviausia būtų pasakyti, e, tegu kultūros komitetas pasilieka, ką turi, kadangi plačiaja prasme tai, tai daug nereiškia. Sakau tai, kad e, tarkim kiekvienais metais žemės ūkio rinko vykdoma uh, intervenciją ir ten skiriama kur kas daugiau lėšų negu apskritai skiriama ES kultūrai švietimui. Tad, sakyčiau, mes turėtumėm kovoti už didesnį finansavimą kultūrai, kadangi tai labai svarbu. Na, o dabar Kalbėsiu konkrečiau visų pirma, sveikiname tai, kad daugiau finansavimo skirta Erasmus Plus programai. Visi nuolat e, kartoja, kad tai labai svarbi, vertinga programa. Uh, Mes tiesiog norėjome, kad viskas būtų subalansuota. Mūsų praeities įsipareigojimai negali suvalgyti papildomo gauto finansavimo. Aktyvi Europa programa taip pat nėra labai gerai finansuojama ir kad ir koks tas finansavimas bebūtų, jis turi būti išsaugotas. Be to mums labai rūpi Euronet Plus programa. Ir kas gi ten nutiko? Šiai uh, programai turėjo būti skirtas trijų metų garantijos, tačiau procesas buvo sustabdytas ir uh, dabar mums pažadėta 5 milijonai eurų. Tačiau tai nemažiau kaip milijonų eurų mažiau, negu kad buvo siūlyta iš pradžių. Problema kyla taip pat ir su terminais. Ir aišku, Jeigu mums kyla problemų su terminais, tai jums, ponė Fernandešai, dar daugiau tų problemų. Kartais procedūros labai trumpos, kartais jos vyksta vienu metu. Ir praktiškai tai reiškia, kad mums laiko sureaguoti skiriama labai mažai. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie Vandomosios projektos mes pirmą balsuojame, tai yra komitetas balsuoja, komisija balsuoja. Ir e, tikimės, kad komisija atsižvelgs į tai, kaip mes balsuosime pirmą. Ir dabar tiesiog atrodo, kad e, ta procedūra yra tokia, mm, kur veiksmai sukeisti vietom. Toliau dėl badomųjų priekto, ar, ar, ar iš tiesų ta marža ateityje bus koreguojama, ar liks tokia kaip dabar, tad e, kokias lėšas komisija numato tam. Mums e, reikia žinoti, kokio masto sunkumai finansiniai srityje. Pavyzdžiui, iš generalinio sekretariato aš sužinojau, kad e, bandomuosiom programom nebus skiriama papildomo finansavimo ir norėčiau sužinoti, ar iš tiesų taip yra. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegui, kolegai e, Ferrara, po to Trupel ir Morgano. Ačiū. Štai, kad atvykote į komitetą kalbėti šiais svarbiais klausimais. Šios dienos posėdėje kalbėjome su komisijos nariu Avramopolas apie pilietybės programą Ir pastaraisiais metais stebėjome, kad daugeliu pavyzdinių programų finansavimas būtų nugrimas ir kultūros komitetas e, e, nuosekliai reikalavo, kad finansavimas būtų skiriamas ir smulkiem e, projektam, kad tai nebūtų tik tai 5-6 stambiai subjektai, kurie gali gauti europinį finansavimą, jį turi gauti ir mažieji, ypač jeigu jie dirba kaip partneriai, kaip grupė. Ir iš tiesų būtų labai naudinga, kad tai būtų atspindėta biudžete ir kad tai būtų konkrečiai e, nurodyta aiškinamajame rašte. Dėl Euronet plus finansavimo. Tas finansavimas per kelius metus buvo stabilus, kasmet finansavimas peržiūrimas ir per paskutinę peržiūrą siekiant uh, buvo siekiama išplėsti dažnių tinklą ir kartais parlamentai atrodo, kad neproduktyvaus požiūrio laikymasi. Manom, kad reikia laikytis tvaraus požiūrio, reikėtų susikoncentruoti į tai ir manytumėm, kad būtų galima numatyti didesnį testinumą, o ne um, skirstyti skirtingą finansavimą kasmet. Be to, Kalbant apie investicijų programą, Junkerio programą, manytumėm, kad e, švietimo programos labai svarbios ir jeigu norime, kad būtų tvarus finansavimas ir iš tiesų čia kalbame apie ilgalaikį tvarumą, turime kalbėti apie investicijas į kultūrą ir švietimą. Uh, nes tai e, gali skatinti ekonomikos augimą, didinti ekonominį potencialą pramonėje e, pačiais įvairiausiais būdais. Nieko nėra produktyviau kaip investicijos į švietimo sektorių. Tai būtų geriausias būdas ekonomikos augimui skatinti ir iš tiesų sukurtumėm prielaidas tam pasiekti, nes mums reikia kvalifikuotų e, darbuotojų. Uh, Ir iš tiesų e, norėtumėm jūs paraginti, e, nenumoti rankos į e, tokius švietimo komiteto ir kultūros komiteto raginimus, nes tai yra labai svarbu Europos ateičiai. Dėkoju, dėkoju už jūsų pasisakymą. Norėčiau pabrėžti, kad kultūra, tarpkultūrinis dialogas, mainai yra labai svarbu Europos Sąjungai, nes Žinome, kad jeigu žmonės, žmonės neturės galimybės bendrauti, tuomet bus kur kas sudėtingiau suprasti įvairias e, kitų perspektyvas ir matymus. Taigi mūsų komiteto tai yra pagrindinis tikslas ir visam parlamentui ir biudžeto komitetui tai turėtų būti svarbu. Aš pritariu tam, kas jau buvo pasakyta, kad Europos strateginių investicijų fonde kultūra, kūrybinė pramonė, švietimas irgi turėtų e, susilaukti nemažai dėmesio, nes tai yra svarbu, kalbant apie vystimąsi per ateinančius metus. Žinau, kad Erasmus plus 14 procentų išaugo finansavimas naujojose finansinėse perspektyvose, bet daugiau lėšų būtų irgi pravertę, taigi džiaugu, kad yra sėkmingų rezultatų, bet mes suprantame, kad to nepakanka, kai bandome įvertinti visuomenės poreikius. Taigi aš manau, kad turime nuveikti daugiau, jeigu tik atsivertų galimybių galbūt keisti, perskirstyti lėšas ir jas numatyti šio, šiai sritai būtų puiku. Ir taip pat Europa piliečiams programa, jūs minėjote, kad bus didinamas finansavimas, tačiau manau, kad to nepakanka, nes labai akivaizdu, kai mes kalbėjomės ir su komisijos nariu, kad daug projektų yra atmetami dabar ir tai tikrai nepadeda reklamuoti ES, tai kenkia daugeliu piliečių, kurie norėtų labiau įsitraukti į tuos procesus. Taigi mes turėtumėme daugiau nuveikti per ateinančius metus, kad galėtumėme padidinti Europą piliečiams programos finansavimą ne 4,9 procentais, bet daugiau. Daugiau didesnis stimulas būtų puikus. Ir taip pat Euronet Plus programa, jeigu norime matyti atsinaujinimo čia reikia papildomų lėšų ir turime to siekti kartu, nes toks bendravimas, e, radio tinklų, dažnių paskirstimas, tai juk svarbi priemonė bendraujant su piliečiais, taigi svarbu, kad žmonės galėtų bendrauti ir kalbėtis apie Europos reikalus. Ačiū. Vienu. Ačiū kolega Morganu. Ačiū. Ačiū už jūsų e, prezentaciją ir labai įdomias mintis norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Visų pirma, kad didėja asignavimai mokėjimams pagal atskiras biudžeto eilutes ir asignavimai įsipareigojimams, e, kurių augimas netitinka asignavimų mokėjimų mokėjimo asignavimo. Toliau kitas dalykas yra finansavimas skirtas programoms. E, programos turėtų būti tinkamai finansuojamos ir finansavimas turi būti tvarus, nes kitai programos įgyvendinti neįmanoma. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad e, jeigu mes kalbame apie ES veiksmus ir jeigu skiriame jiems asignavimus kultūros rytyje, Ir jeigu pažiūrėsime į e, kiek lėšų yra skirta, mat, galime susidaryti tokį įspūdį, kad Europa, e, Europai kultūra tikrai nėra svarbi. Tuo tarpu kultūra leidžia mums e, tikrai kovoti su netinkamu Europos supratimu. Kol kas matome, kad kultūrai lėšų skirta mažai, tačiau kultūros komitetas tikrai kovos E, už tai, kad programos būtų geriau finansuojamos. Toliau dar vienas aspektas, kuris yra labai svarbus ir kurį jūs paminėjote savo pasisakymo metu. Taip, mes e, sakome, kad užimtumas yra prioritetinis klausimas, tačiau taip pat ir kultūra gali e, prisidėti prie užimtumo didinimo. Taigi trumpai Man atrodo, kad jūs paminėjate labai svarbų e, dalyką, tai yra tuos bandomuosius projektus. Jūs paminėjate, kad jie yra svarbus, mes tam pritarėme, tačiau kyla štai kokia problema. Kad trūksta jiems lėšų. Todėl e, taip pat neaišku, kaip bus e, finansuojami tie 8 pasirengimieji e, veiksmai. Taip pat norėčiau, kad pateiktume daugiau informacijos apie juos. Ačiū. Norėčiau papildyti išsakytas mintis. Kai yra kalbama apie kultūrą, atsiprašau, pražiūrėjau vieną kolegą. Peta Komerer. Äh, Ačiū. Galiu pritarti viskam, ką sakė kolegos. Aš norėčiau irgi pabrėžti daug, daug dalykų ir gal paminėsiu tik kelis. Yra kolegų, kurie kur kas daugiau išmano biudžeto reikalus nei aš, bet e, ponas Laveckis ką tik sakė, tai kas yra labai svarbu, mes turime tris programas ir lėšų labai nedaug ir dėl to mums labai sudėtinga taikstyti su bet kokiais e, apkarpimais, neturint omenyje vidutinės trukmės finansavimą. Turime uh, išsaugoti kiekvieną eurą, dėl kurio išsiderėjome. Aš tikrai pasiryžusi kovoti, kiek reikės, nes tai yra labai svarbios programos. Aišku, gal yra ir kitų svarbių programų, bet ir man, mūsų programos labai svarbios. Dėl to aš tikrai ne, nesitaikstysiu, jeigu kažkas bandys kenkti mūsų programoms. Taip pat ateityje turėsime išlikti labai budrus, nes asignavimai įsipareigojimas ir asignavimai mokėjimams, čia yra didžiulė spraga tarp jų. Ir, pažiūrėjau, aš turėjau manį ypatingai Erasmus Plus programą ir komisa, komisija sakė, kad jeigu nieko nedarysime, tai tuomet žvelgiant dabar į Erasmus Plus programą ir Erasmus programą, ypač Erasmus program, programoje pritrūks lėšų, nes tiesiog negalėsime išmokėti stipendijų studentams, kurie kreipėsi dėl finansavimo iki Liepos mėnesio. Taigi tai labai blogai, tai kenkia ES įvaizdžiui. Tas pats pasakytina ir apie 16 metus, akivaizdu, kad tų problemų tikrai bus ir tada, nes jeigu žmonės negaus stipendijų, kurios jiems buvo pažadėtos, uh, tokioms iniciatyvoms, tai turės tikrai labai didelės įtakos, tai kaip žmonės vertina Europą. Taigi labai prašau pasirūpinti, kad atotrukis tarp asignavimo įsipareigojimams ir asignavimo mokėjimams neauktų. Euronet Plus programa, kurie kolegos jau patikė pakeitimus dėl jos, aš manau, kad mes turime apie tai pasikalbėti. E, dėl Euronews kanalo Aš manau, kad čia yra turinio problemų ir platesnių problemų ir kartais, e, kai žmonės bando šiek tiek sumažinti biudžetą. Galbūt čia yra tas rytis, kur mes būtumėme linkę daryti didesnės nuolaidas, nes čia yra nemažai privačių investicijų į Euronews kanalą ir nežinau, ar tai yra tas projektas, kurį mes ir toliau turėtumėme vis dar finansuoti tomis sumomis, kuriomis finansuojame dabar nes tai tikrai nėra susiję su nepriklausoma žurnalistika. Prego, kolega Liuer. Ačiū Petra, kolega Liuer. Ačiū. Aš gal pradžioj tik tai pritarsiu tam, ką sakė Petra ką tik apie Euronet ar Euronews. EKR frak frakcijos pozicija šiek tiek kitokia nei daugumos kolegų. Mes ne tik, kad pasisakome už tai, kad būtų skiriama daugiau lėšų, ir mes manome, kad 25 milijonai eurų, 25 milijonų eurų subsidija, kurią gauna Euronews, nėra mums priimtinas dalykas, mes tam prieštaraujame. Ir mes žinome, kad Europos komisijai reikia 8 savaičių, kad jie atsakytų į parlamentaro klausimą. Mano pateiktą klausimą tai yra kur kas daugiau, daugiau kas ilgiau nei. Um, turėtų būti numatyta, kol nesikreipiau spaudą, tai iš vis jie neatsakė. Ir galiausiai atsakymą gavau iš Europos komisijos tą pačią dieną, kai paskelbiau pranešimą spaudai, kur skundžiausi, kad nėra atsakoma į mano klausimą. Keistas sutapimas. Ir kalbant apie susitarimų laikymasi, tai svarbu ne tik Graikijos atveju, bet ir Euronews atveju. Aš iš vis nesiūlyčiau subsidijų žiniasklaidai, bet jeigu tas subsidijas mokame, tai ten jo, jos turi būti mokamos nepriklausomoms uh, kanalams, netokiam kaip Euronews. EKR frakcijos pozicija yra ta, kad nebūtinai daugiau lėšų yra geriau ir ES kišimasis į visas rytis yra geriau, ypač kai kalba eina apie pilietybės klausimus. ES pridinę vertę mes išvelgėme kitose srityse, pavyzdžiui, Erasmus Plus programoje, dėl kurios tikrai pritarėme. Pilietybė, finansavimas šioje srityje kelia problemų ir komisaras šiandien uh, irgi matyt e, toks žmogus, kuris labiausiai įtikins Britanijos piliečius norėti pasitraukti iš ES ir mane tai neramina, nes tokie pareiškimai tikrai nieko gero ne, nežada. Taigi biudžeto drausmė, mano manimu, yra svarbiausia kalbant apie Junktinės karalystės nuomonę, ypač kalbant apie tuos, kurie nori, kad Junktinė karalystė liktų ES esant tinkamoms aplinkybėms, aš esu vienas iš jų. Taigi aš labai atidžiai klausausi diskusijų ir manau, kad reikia pabrėžti tai, kad svarbu ne tik kalbėti apie didesnės išlaidas, išlaidas, kurios tenka ES ir jos institucijoms, kad tai yra geris pats savaime. Geris yra, kai yra lėšos skiriamos ten, kur realiai sukuriama pridinė vertė. Ačiū. Sì, ricorderei che... Taip, aš norėčiau priminti, kad e, būtent e, jūsų šalis e, gauna daugiausiai lėšų pagal Erasmus Plus programą. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Ferraira. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau patikslinti savo pasisakymą. Aš nesakau, kad reikia daugiau lėšų Euronews. Tačiau mes norime, kad e, būtų nuolatos teikiama parama Euronet Plus. Ir tai yra visiškai kitas dalykas. Tiesiog noriu patikslinti e, šį dalyką. Euronet Plus e, priklauso įvairūs nedidelio dydžio radio kanalai, kurie, sakykime, negali patys kurti e, turinio, tačiau gali, sakykime, e, transliuoti e, kitos radio stoties parengtą programą. Laikausi nuomonės, kad Euronet Plus programa turėtų būti skatinama uh, nes e, ne visis radijos stotis gali pačios kurti e, programas. Ir būtent e, Euronet Plus gali na, padėti tokiems radijos stotims egzistuoti. Taip pat norėčiau pritarti kolegai Liuo. Dėl didelių investuotojų, ne jiems reikia skirti lėšas. Ir uh, Aš pasisakau už tai, kad daugiau lėšų būtų e, skiriama tokiems e, subjektams, kurie, sakykime, dalyvauja Euronet Plus programoje. Bet to reikia e, stebėti, kas vyksta su Euronews ir, pavyzdžiui, kokias žinias šis kanalas transliuoja dėl Ukrainos ir panašiai. Ir reikėtų pažiūrėti, ar tikrai e, Europa turėtų būti suinteresuota finansuoti tokio kanalo veiklą. E, Tačiau visiškai kitokia situacija yra su Euronet Plus programa. Ačiū, sako pirmininkė. Taip, Euronet Plus yra tinklas, e, kuris leidžia transliuoti E, informaciją apie Europą per įvairias radijos stotis. Tuo tarpu Euronews klausimas tikrai yra atskiras, e, verta jį pasigilinti, pasikalbėsiu su e, koordinatoriais, kad būtų galima pakalbėti apie Euronet, apie Euronews ir Europeaną, nes tai yra labai aktualūs klausimai ir kolega jau suprato, kokia yra mūsų pozicija dėl įvairių biudžeto eilučių, tačiau norėčiau papildyti e, pasisakymus vienu dalyku, e, kad kultūra yra labai plati e, savoka, tačiau kultūra yra susijusi ir su produkcija. Nežinia, ar jūs žinote, tačiau 50 procentų Europos ekonomikos būtent yra susijusi su kultūra E, kultūros paveldo e, skaitmeninimas, kultūros dialogas e, stiprina Europą. Dėl tos priežasties mes norėtumėm, kad vis daugiau dėmesio būtų skiriama šiems dalykams. Nereikia pamiršti ir Erasmus, nes būtent šių programų dėka turima, didžiausia, e, turima daugiausia naudos. E, kalbu ir apie Erasmus, ir apie e, kūrybišką Europą, kur kiekvienas išleistas euros tikrai atsiperka, nes yra investuojama į jaunimą. Ačiū Jums už pasisakymą. Kolegoms už pasisakymą dabar suteiksiu žodį kolegai Fernandas. Ačiū. Aš norėčiau Jūs e, patikinti, kad esu Jūsų sąjungininkas. Esu ambicingas, tačiau realistiškas. Na, aišku, negalima būti lygiai tokie e, patys taip pat e, ambicingi, tokie patys ambicingi kaip dėl EFSI, nes tuo metu buvo sakyta, kad neįmanoma mažinti lėšų e, horizontas 2020 arba tiksliau atstatyti sumažintas sumas. Mes sugebėjome sugražinti vieną milijardą e, horizontas 2020 ir visa tai turi, aišku, pasiekmių 16 metų biudžetui. ES biudžetas siekia vieną procentą BNP bendrųjų nacionalinių pajamų. Ir 99 procentai biudžeto yra išleidžiama praktiškai investicijoms ir tik tai vienas procentas administracijai. Visą tai naudinga visoms valstybėms narėms. Ir negaliu įsivaizduoti nei vienos valstybės narės, nepriklausomai nuo pažiūrų, kur, sakykime, 6 e, procentai biudžeto būtų skirta administratiniams išlaidoms, o 94 procentai investicijoms. Kitaip tariant, matote, kad ES biudžetas e, suteikia pridėtinę vertę. Kalbant apie kultūrą, švietimą, tai už šias rytis yra atsakingos valstybės naras. Vis dėlto, kalbant apie ES biudžetą, iš jo yra investuojama daugiau į šias politikas, nei e, tai daro pačios valstybės. Be abejo, yra tam tikrų apribojimų e, ir biudžetas yra ribotas. Komisija parengė biudžeto projektą, pažiūrėsime, ką dėl jo padarys taryba. Ir tada pažiūrėsime, ar mes galėsime apginti tą mūsų ambicijų lygį ir būti tuo pat metu realistai, realistais, nes e, egzistuoja finansų reglamentas. pagal jį numatomi tam tikri apribojimai. Ir aišku, mes pasisakome už bandomuosius projektus, už pasirengimuosius veiksmus, bet jiems lėšų e, nėra pakankama. Vis dėlto mes darysime viską, kad biudžete būtų numatytos lėšos bandomiesiams projektams įgyvendinti. Kitaip tariant, mes norime, kad būtų numatyta tam tikra marža pasirinkėsiams veiksmams ir bandomiesiams projektams pagal trečią antraštinę dalį. Ir šiam tikslui pasiekti yra įvairių būdų. būdų. Visų pirma, galime pasinaudoti tuo lankstumo instrumentu. Reikia nepamiršti, kad 40 procentų 14,7 milijardo eurų. Nuo 2008 metų užaugo finansavimas Erasmus Plus programai. Taip pat yra numatyti ir didesni asignavimai įsipareigojimams - 15 ar 16 milijonų 2015 metais. Po to, aišku, ateis laikas mokėjimams ir turėsime numatyti pakankamai lėšų, kad galėtume tos mokėjimus atlikti. Man atrodo, kad aš atsakiau į klausimą dėl bandomųjų projektų ir parengiamų veiksmų. Mums reikalinga jūsų pagalba tam, kad būtų galima užtikrinti reikiamą lankstumą šiam tikslui. Aš tikrai labai puikiai suprantu, kad trečioji kategorija galbūt yra šiek tiek mažesnė nei kitos finansuojamos kategorijos. Toliau didinamas mažos kategorijos e, didinimas, e, finansavimo didinimas didelėmis lėšomis mažiau tikėtinas nei didesnių e, kategorijų didinimas mažesniais tempais. Taigi, aišku, kultūros rytis, informacijos sritis. Čia, aišku, reikia labai gerai panalizuoti tas programas, kurios mums yra numatytos, tai yra jaunimo kultūros švietimo programos mano šalyje. Aš pats parašiau knygą, kur kalbama apie visas programas švietimai, kultūrai, jaunimui. Tai yra knyga, kurios pavadinimas be sienų. Ir aš manau, kad būtent taip ir turi vykti, mes be sienų turime spręsti šią problemą. Toliau strateginės investicijos. Tas fondas irgi atviras. Atviras e, investicijoms į švietimą ir kultūrą, taigi mes turime e, pasinaudoti tą galimybę. Taip pat kalbėjome čia ir apie tai, kad iš, iš principo turime, ne, ne, turime pasiduoti neigiamoms emocijoms ir ne, turime nusiteikti neigiamą prasme, nes prieš dėrybas reikia pirmiausia pabandyti išsiaiškinti, ar mums uh, pavyks perskirstyti tas lėšas, jas iš vienos eilutės perkelti į kitą eilutę. Tokia galimybė būtų puikia. Taip pat Euronet, Euronet Plus programa buvo minėta, aš atsižvelgiu į tai, kas buvo pasakyta, aš po to tikrai panalizuosiu jūsų pakeitimus, kuriuose visą tai atsispindės ir konkrečiai apie šią biudžeto eilutę. Aš tikiuosi, kad taryba teisingai e, įvertins komisijos pateiktą biudžeto projektą, nes dažnai mums e, tenka nusivilti ir taryba turi laikytis įsipareigojimų, laikytis finansi, daugiametės finansinės programos, turi laikytis kompromiso. Taip pat taryba gal tą padaryti yra sunkiau, bet turėtų šiek tiek gerbti ir savo viešus pareiškimus, laikytis jų pareiškimus, kuriuos taryba e, yra padariusi šiomis temomis ir aš tikiuosi, kad visa tai mums leis užtikrinti daugiau užimtumo, tai yra be jokios abejonės vienas pagrindinių mūsų prioritetų. Ačiū. Ačiū. Tai, e, Ačiū. Mes e, tikimės jūsų palaikymo nes e, be abejo jūs turite laikytis ir e, to, ką rašotės, rašote savo pranešime. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti iki 30 birželio. O dabar e, siūlau pereiti prie koordinatorių posėdžio.